Good morning. I will speak in Spanish, please. Use your headphones. Bueno, comenzamos. Labas rytas. Pradedame šiandienos posėdį, darbo tvarkės tvirtinimas, jei niekas neturi jokių pastabų, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Pirmininko pranešimai. Pirmasis darbo tvarkės punktas e, viešasis klausimas. Jame kalbėsime apie bendrąjį visapusišką veiksmų planą ES politikos galimybės e, JAV de, desertifikacijos atveju. Kalbame apie e, branduolinę sutartį su Iranu. Jeigu Junktinės valstijos nuspręstų pasitraukti iš šio plano, reikia aptarti svarbes ateities perspektyvas ir galimybės. Ir todėl noriu pasisveikinti su dviem šiandienos ekspertais - Kornelis Adebahar iš Karnegi Europą ir ponė Geran Majet iš Europos užsienio reikalų santykių tarybos. 2014 vasaro 4 mėnesį prezidentas Trumpas pristatė siūlymą dėl, dėl pateikė prašymą pakeisti pateikti bendrojo visapusiško veiksmų plano e, pagrindimą iki gegužės mėnesio pradžios. Pastarosiomis savaitėmis Junktinių valstybių prezidentas e, nusintė svarbių neraminančių ženklų dėl EF politikos pokyčių, e, kurie gali stumti į aklavėtę ateities e, ateities sutartis su Iranu. Parla mūsų parlamentas nekartą yra pareiškęs visapusišką paramą šiam susitarimui. Tai nereiškia, kad mm, nėra nesutarimų mūsų su Iranu santykiuose ar kad mes pritarė e, mes šalies vidaus politikai. Tačiau šie nesutarimo aspektai turi būti svarstami nesusietai su bendru visapusišku veiksmų planu ir e, pasaulis bus e, mažiau saugus, jeigu tas planas nustotų galiotų. Jeigu JAF nustotų pradėtų taikyti sankcijas Iranui, tai atsilieptų Europos įmonėms veikiančiams Irane, tačiau tai nesusiktų, su, nes, nepaveiktų Irano e, naftos eksporto. Tai paveik, kaip tai paveiktų Irano ekonomiką? Ką galėtų padaryti Europa, kad apsaugotų Europos įmonės e, investavusios į Irano ekonomiką? Prezidentas Rohani siekia e, plėtoti ekonominius Irano santykius su, su Kinija, Indija, Azerbaidžianu. Tai procesas, kuris prasidėjo tuo met, kuomet šaliai galiojo tarptautinės sankcijos. Kokios bus iš e, geopolitinės pasiekmes tų sankcijų? Ar e, Iranas toliau artės su Kinija ir Rusija? Kaip e, atsilieptų Irano vidaus politikai JAV sprendimas pasitraukti iš šio uh, susitarimo. Ar Rohani paklus e, siūlymams ir e, apsispręs laikytis brandolinio ginklo neplatinimo sutarties ar laikysis sutarimų su Tatena. Iranas e, oficialiai laikosi brandolinės sutarties, e, bet jeigu kas nors pasikeistų, e, šalis pradėtų taikyti sankcijas Iranui. Šalies užsienio reikalų ministras yra pareiškęs, kad Iranas reaguos rimtai ir proporcingai tuo atveju jungtinės valstybės padėtų jam taikyti sankcijas. Kai kurie ekspertai teigia, kad Iranas galėtų uh, selektyviai nebetaikyti sos so sutarties, tai taptų argumentu dėrybose su šalimis. Taigi, kokios E, santykių su Iranu perspektyvos tuo atveju, jei JAV pasitrauktų iš tarptautinės brandolinio ginklo neplatinimo architektūros. Mm, tikimės, kad ekspertai e, padės mums atsakyti į šiuos ir kitus klausimus, kad galėtume geriau suvokti, kaip reaguoti į šią sudėtingą dilemą. Visų pirma, žodis ponui Adebahar. Ačiū, ponė pirmininkė kalbėsiu angliškai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane. Noriu padėkoti komiteto sekretariatui už tai, kad e, surengė šį renginį. Šiandienos pasisakymo diskusijų tema yra labai aktuali. Bet tą galima pasakyti apie visas diskusijas Irano klausimų pastaraisiais penkiais metais. Jos visos vyko laiku ir buvo tinkamos uh, svarstyti e, Europos poziciją Irano klausimų. Kai kalbame apie JAV pasitraukimą iš sutarties, tai dabar jau per vėlo apie tai kalbėti, nes tai vyko spalio mėnesį. Tai grinai JAV vidaus politikos klausimas, e, kuomet e, buvo nesuteik, nepatvirtintas Irano įsipareigojimų laikymasis. O dabar Kalbame apie mm, yra, JAV prezidento ketinimus iš naujo tai, pradėti taikyti sankcijas Iranui. Neseniai lankiausi Teherane, kalbėjausi su politikos ekspertais ten ir turiu pasakyti, kad mums buvo labai nelengva ginti Europos poziciją, todėl džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie tai, panalizuoti, kokia ta Europos pozicija galėtų būti. El, draugė su Eli nusprendėme uh, pasidalinti vaidmenimis. Aš pristatysiu platesniais aspektais e, aktualiausius dalykus europiečiai, o ji įsigilins į Europos galimų veiksmų e, niuansus. Mes, manau, kad turime kalbėti ne tik apie bendro visapusiško veiksmų plano išgelbėjimą. Jeigu prisiminsime, pamastysime, kaip atsidūrėme šiandienos situacijoje, turime grįžti ir 2003-uosius ir šių darybų pradžią. Uh, Norėčiau pakalbėti apie tai, kokie ES interesai e, buvo aktualūs nuo to laiko. Jie buvo tripusiai. Svarbiausias ES interesas buvo pasipriešinti Irano bandymams sukurti brandolinę bombą. Ir todėl, kaip ir dabar, kaip ir 2003-aisiais dabar, kitas svarbus dalykas yra pasipriešinti galimam kitam karui. Tai yra aktualu, jei skaitysite e, prezidento Trumpo įrašus Twitter'yje. Dar vienas svarbus aspektas - parodyti, kad ES yra svarbi pasaulinėje arenoje e, e, ir 2003-aisiais ir dabar. Taigi, dėl pirmojo aspekto ES e, bandymai neleisti Iranui pasigaminti brandolinės bombos. Taigi, egzistuoja bendras visapuškas veiksmų planas, jis yra nepaprastai svarbus. Svarbu, kad jis ne tik gyvuotų, bet kad ir jo griežtai būtų laikomas ir jis būtų įgyvendinamas. Diskusijos ES dabar koncentruojasi į šiek tiek kitokius dalykus, akcentuojama šio plano įgyvendinimas. Vertinant Atenos pranešimus, kur konstatuojama, kad Iranas laikosi šio plano, tačiau ES neturėtų aklai ignoruoti tai, kas vyksta šalies viduje ir tik bandyti ir apsiriboti tik fasadu, įsivaizduoti, kad šis dokumentas yra aktualus ir galioja. Reikia nuolatinės šio dokumento įgyvendinimo priežiūros. Todėl ES turi domėtis, kaip tas planas yra įgyvendinamas, siekti užtikrinti, kad inspekcijos būtų vykdomos visose infrastruktūros vietose yra ne. Kitas bendrams tarpušiško veiksmų plano įgyvendinimas susijęs su taip vadinamomis saulėly, saulėlydžio nuostatomis. Kaip žinote, tas planas yra apribotas laike. Ir Tai pagrista ir paaiškintina, nes kitaip Iranas laisvanoriškai nebūtų įsipareigojęs e, suvaržyti savo brandolinės energetikos programos. Taigi, kalbant apie Saulėlydžio nuostatą, reikia suprasti, kad kai bendras veiksmų planas bus iki galo įgyvendintas po 10-15 metų, tuo laiko momentu Iranas bus kitoks svarstant Saulėlydžio nuostatas, dažnai teigiama, kad Iranas tuomet galės laisvai nevaržomai e, plėtoti pramoninę brandolinės energetikos programą ir pasigaminti brandolinę bombą. Tačiau į pasibaigus to plano galiojimui Iranas jau bus įgyvendinęs visus protokolus ir toliau išliks nepra, brandolinio ginklo neplatinimo sutarties nare. Tai galimybė pradėti diskusijas e, apie transatlantinę erdvę ir ką reikštų e, ta situacija, kuomet planas nustos pasibaigs galioti. Todėl šiose diskusijose turime kalbėti ne tik apie Iraną, bet apie regioninę situaciją ir e, brandalinio ginklo neplatinimo sutarties daugia šalį kontekstą turime kalbėti apie e, sritis, kuriuose gal, galioja bendros normos ir e, kokie procesai paskatino ratifikacijos procesus, taip pat kalbėti apie regioną, apie Persų įlankos regioną. Ir turime ieškoti būdų, kaip e, susaistyti vietos valstybės įsipareigoti, priverstės įsipareigoti brandolinio ginklo neplatinimo sutarčiai. Kaip žinote, bandymų pasigaminti bombą yra ne tik Irane. Saudo Arabija e, prabilo apie e, tai, kad jeigu Iranas įgytų brandolinę bombą, Saudo Arabija darytų tą patį. Nors Saudo Arabija yra brandolinio ginklo neplatinimo sutarties narė ir gyvendina. E, taikių tikslų brandolinės energetikos programą. E, urano sodrinimo programą. Svarbu pasiekti, kad Persų įlankos regione nei vienoje šalyje neatsirastų brandalinė bomba. E, turim, turime plėtoti ir pilietinį, visuomeninį dialogą. Europos Sąjungui svarbu uh, stebėti, kad bet kokios brandolinės energetikos programos atitiktų brandolinio ginklo neplatinimo sutartį, kad būtų laikomasi visų saugiklių. Ir ES valstybės turi dirbti su JAV, ypač e, jeigu Saudo Arabija nuspręstų plėtoti savo brandolinės energetikos programą kuomet Iranas pradėjo gyvendinti savo programą. Būtent tada Saudo Arabija pradėjo apie tai kalbėti. Tai reikia suvokti. Galiausiai, kalbant apie regioninį dialogą, trečiąjį šios situacijos aspektą noriu pakomentuoti Irano užsienio reikalų ministro Müncheno saugumo konferencijoje padarytą pareiškimą. Jis minėjo e, jungtinių tautų 598 rezoliucija, pagal kurią baigėsi Irano-Irako karas ir kokios institucijos buvo steigiamas pagal jungtinių tautų sprendimus. ES turėtų šį dokumentą taip pat prisiminti. Dar vienas svarbus siekis išvengti karo. Šiandien labiau nei 2003-aisiais tai yra aktualija žvelgdami 2003-uosius turime prisiminti priežastis, dėl ko, dėl, dėl ko regionas, tas regionas, apie kurį kalbama, yra toks nestabilus. Kalbame tą situaciją po įsiveržimo į Iraką. Būtent dėl e, Irako invazijos ES ir vyriausiai galiotinė nusprendė įsitraukti į darbą rengiant bendrą veiksmų planą buvo bandoma spręsti tuo metu regione susidariusią situaciją. Bandymai išvengti karo dabar apima karinę veiklą, apima veiklą ne tik Sirijoje ir Jemene, tai apima ir e, Izraelio ir Irano susidūrimus e, Sirijos teritorijoje. Būtent todėl ES dabar ypač aktualu kalbėti apie Irano brandolinę programą kaip vieną iš grėsmių regiono saugumui. Regioninis dialogas e, turėtų būti europiečių siekis. E, reikėtų susodinti regiono šalis prie vieno stalo, kad jos kalbėtųsi apie regioninį saugumą. Apie tai kalbama e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje 2231, kur patvirtinamas bendras visapusiškas veiksmų planas. E, svarbus ne tik Iranas, bet ir Saudo Arabija, ypač dėl jos vaidmens Jemeno konflikte. Noriu priminti, kad Europos parlamentas yra svarstęs ir priemęs rezoliucijų dėl ginklų pardavimo Saudo Arabijai draudimo. Tai yra vykstančių diskusijų dalis. Ir čia ES turi ieškoti būdų, kaip suburti regioninius veikėjus draugien ir pasiekti, kad nebebūtų eskaluojama link karo vedanti situacija. Galiausiai šiek tiek apie ES aktyvumą. Europos Sąjungos e, įvaizdis ir jos veiksmų nuoseklumas čia labai svarbus. Būtent todėl Europos Sąjunga turi griežtai ginti bendrą visišką veiksmų planą ir iš, siekti, išlaikyti, kad visos nuostatos galiotų. Taigi, kad ir kas nutiktų gegužės 12-ąją, ES turi laikytis visų tame plane numatytų procedūrų ir bet kokius bendros e, plano šalies uh, bet kurios plano šalies įvyktus pažeidimus turi svarstyti bendroje komisijoje, kaip ir numatyta bendrame mm, visapuškame veiksmų plane, tais atvejais, kai vyksta pažeidimai. Kalbant apie nuoseklumą ir patikimą įvaizdį, reikia dirbti ir su Iranu, ir su jungtinėmis valstijomis, dirbti konstruktyviai, prasmingai. Aš kalbėjau apie Iraną ir apie tai, kad reikia labai nusekliai vykdyti, tatenai vykdyti inspekcijas, e, nepamiršti regioninių diskusijų dėl brandolinio saugumo, brandolinės energetikos panaudojimo e, taikiems tikslams, nepamiršti, kad regione vyksta karai. Kalbėta yra apie priekybos deficitą ES ir Irano priekybiniuose santykiuose šiuo klausimu Iranui atrodo, kad ES galėtų daugiau padaryti esant dabartiniams aplinkybėms. Tačiau visą tai priklausys nuo to, kada JAF nustos vykdyti įsipareigojimus pagal bendrą visapusišką veiksmų planą. Kalbant apie konstruktyvų e, darbą su jungtinėmis valstybėmis, nežiūrint visų pranešimų žiniasklaidoje, visų žinių Europams, Europai labai svarbu dirbti draugę su JAF iki gegužės 12-osios ieškant e, sutarimo pagrindų, nes JAF yra daugiau nei vien tik šalies prezidentas. Ir Europos lyderių pastangos taip pat valstybių rių lyderių pastangos svarbios bendraujant įvairiais formatais. Noriu priminti Europos parlamento pranešimą dėl Irano ir ateities strategijos su Iranu. Reikia prisiminti, kas ten išdėstyta. Federika Mogerinė, Teresa May, Makronas ir Merkel. Trys iš jų bus lankysis Vašingtonė iki gegužės 12-osios. Ir svarbu ir jiems mm, palaikyti visus kontaktus ir pristatyti ryštingą europiečių poziciją. Kalbant apie Europos poziciją, ES laikosi būtent mano pristatytos pozicijos nebūtina dalyvauti eskaluojant, situaciją eskaluojančiose veiksmuose, bet taip pat svarbu ir neatsisakyti principų, kurias, kurių, kurių įsipareigojusi ES, kurio laikytis ES yra įsipareigojusi. Valstybės narės jau dabar turi pradėti mąstyti, ką jos yra pasirengę daryti, kaip toli pasirengę nueiti po gegužės 12-osios. Galiausiai, kalbant apie nuseklumą ir įvaizdžio patikimumą, reikia dirbti su jungtinėmis tautomis, nes šis, šis veiksmų, bendras veiksmų planas buvo patvirtintas jungtinėse tautose. E, Kinija ir Rusija yra šio susitarimo nuseklios narės. Ir jeigu saugumo taryba negalės priimti reikalingų sprendimų dėl šio veiksmų plano, ES turėtų bandyti dirbti Junktinių tautų generalinėje asamblėje, institucijoje, kuri atstovauja tarptautinę šalių bendruomenę. Galiausiai niekas iš mano, kad išvardintų veiksnių negarantuoja sėkmės, bet aktyvus požiūris, Taip pat ES kaip aktyvios patikimos partnerės įvaizdis e, svarbus ne tik apsprendžiant, ar veiksmai bus sėkmingi. Reikia vykdyti nuoseklę politiką, naudojant tinkamas priemonės ir pasiekti, kad kiti veikėjai suvoktų ir pripažintų, kad šalis dalyvauja visose, kad e dalyvauja visose veiksmuose nuosekliai ir nuolatos. Ačiū dabar žodis poniai Geranmaja. Good morning. Many thanks, Mr. Chairman, and many thanks to the organizers of this. Klausydas, ačiū pirmininkui, ačiū šio klausimo organizatoriams už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Šiandien manęs paprašė uh, daugiausiai dėmesio skirti aspektams susijusiams su ES veiksmais, užtikrinti brandolinio nusigilavimo susitarimo išlaikymą, nes e, dabar liko mėno laiko iki e, jungtinės, e, jungtinės prezidento būsimo sprendimo. Aš manau, kad šioje srityje ja, prezidentas turi visapusiškas vykdomosios valdžios galės Ir e, aš apsiribosiu būtent šią temą ir po to galėsiu sakyti kitus klausimus e, per artimiausias savaitės, kadangi e, termino pabaiga artėja, įsivaizduoju, kad JAF administracija ir toliau darys spaudimą Junktinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybėms e, arba pritarti JAV pasitraukimui vienašališkam iš e, brandalinio susitarimo arba dar blogiau tapti bendrininkai šio pasitraukimo. Manau, kad mes labai e, griežtai bandėme atsispirti šiam spaudimui, tačiau matome, kad dabar paskyrus Džoną Boltoną ir Maiką Pompėjo dirbti JAF administracijoje, e, tai yra ženklas, kad per likusi mėnesį JAF pozicija diskusijose su ES taps dar griežtesnė, todėl Europos pozicija, ypač tų trijų valstybių, turi būti atnaujinta. E, tam kad e, būtų galima laikytis vieningos griežtos pozicijos diskutuojant su tokiais pareigūnais kaip Boltonas ir Pompėjo, e, nes jie yra e, laikosi daug griežtesnės pozicijos nes, nei buvęs užsienio ministras Tillersonas. Dabar prezidentas Makronas ir kanclerė Merkel šią savaitę Atgausiu metu vyks susitikimas e, su JAF administracija ir šią savaitę vyko žemesnių lygmenių tinkamos diskusijos, taigi aš manau, kad pirmiausiai reikėtų išlaikyti vieningą poziciją, tad 28 ES valstybių narių nukreipta prieš jungtinių valstybių siūlomas e, priemonės, kuriamis vienašališkai būtų pažeidžiamas brandolinis susitarimas e, <clears throat> arba netgi kolektyviai pažeidžiamas tuo pačiu metu reikia išlaikyti atvirumą, diskutuojant, dirbant su JAF, atsižvelgiant į jų problemas susijusias su Irano brandolinėmis programomis, kuomet pasibaigus tam tikriams terminams Iranui nebereikės laikytis prisimtų įsipareigojimų ir žinoma, sprendžiant kitus jas svarbius klausimus susijusius su Iranu. Taip pat ES e, e, privalo e, santykiuose su JAF maksimalizuoti savo veiksmų sverto principą. Matėme kokia yra prezidento Trumpo darybų taktika su, kombre, su kongreso nariais, pavyzdžiui, migracijos klausimais, kitais klausimais. E, kuomet jam nuolaidos yra padaromos per anksti, tai e, tik tai ir tampa dar papildomą priežastimi padinti savo reikalavimus. E, ir galima būtų susijęti papildomą sankciją su Iranui, su tam tikrais kitais susitarimais, dėl kurių diskutuojama E, tarpusio santykiuose su jungtinėmis valstybėmis. Manau, kad e, reikėtų apibriežti labai aiškės e, sekas ir pareikalauti JAV garantijų laikytis bandulio sustrimo su Iranu. Užsitikrinus atitinkamas garantijas reikia mažinti tą neprognozuojamumą susijusi su brandoliniu susitarimu ir uh, Mm, tam, <clears throat> kad e, negalėtų JAV prezidentas laiks nuo laiko šio susitarimo su Iranu dėl brandolinių programų e, laikyti e, arba paimti šio susitarimo įkaitų, siekiant kokiu nors kitų tikslų. Pavyzdžiui, būtų galima nustatyti ilgesnį laikotarpį susijusi su sankcijų panaikinimu. Įspėjimai laikotarpį. Taip pat reikėtų pakeisti sprendimo procedūras e, susijusius su sankcijų panaikinimu. E, anksčiau, prezidentaujant Obamai, e, tie sprendimai buvo mažiau politizuoti nei dabar. Tai turėtų būti vienas iš grįžčiausių ES reikalavimų tam, kad e, būtų galima toliau siekti susitarimo. <clears throat> Taip pat e, reikėtų e, planuoti daug rimčiau tam tikras nenumatytas aplink, aplinkybės, jeigu nepavyktų pasiekti mano anksčiau minėto susitarimo. Aš tik noriu pabrėžti Europos strateginius prioritetus prieš strateginius Irano e, prioritetus, kalbant apie e, BVVP. E, Europos strateginiai siekiai yra susijęs su galimybėmis priversti Iraną laikytis savo prisimtų susitarimų pagal brandolinę nusiginklavimo programą. Ir reikia galvoti apie tam tikrą pasiūlymų paketą, kurį galima pasiūlyti Iranui, kad jis laikytųsi savo įsipareigomų, nepaisant JAV pasitraukimo iš sutarties. Kita galimybė, jeigu JAV prezidentas iš tiesų nuspręstų pasitraukti iš susitarimo, kyla klausimas, ar europiečiai e, galėtų rasti būdų E, civilizuotai išsiskirti su JAV šio klausimu, e, nekeliant e, daug didelio triukšmo tam, kad būtų galima užsitikrinti daugiau politinių garantijų po šių skirybų. Irano prioritetai iš tiesų, manau, kad labai sudėtinga prognozuoti Irano veiksmus, atsakant į pirmininko klausimą Iki šiol tarptautiniai stebėtojai pastebi, kad e, Iranas demokru, demonstruoja strateginę kantrybę reaguodamas į Trumpo administracijos e, veiksmus, tačiau per pastarąsias savaitės Iranas griežtina savo retoriją, kalbėdamas apie įvairias pasirinkimo e, galimybės pasitraukus JAV, taip pat grasino, pavyzdžiui, padidinti urano sodrinimo, urano sodrinimo apimtis iki 20 procentų pagal susitarimą. Tas e, sodrinimo urano kiekis neturėtų e, siekti 4 procentų. Irano oficialūs pareigūnai per pastarosius metus demonstruoja pasirengimą reaguoti į Europos veiksmus, reaguojant į JAF veiksmus savo ruoštų. <clears throat> Jie ne, nekartą pabrėžė, kad vertins, ar e, tolimesnis dalyvavimas brandolinėme susitarime nepakenktų jų saugumo ir nacionaliniams interesams. E, Bet kokiu atveju Iranas tikrai nenorėtų, kad e, dėl šio susitarimo, dėl jo pasitraukimo iš šio susitarimo nukentėtų jo e, politiniai ir ekonominiai ryšiai e, ne tik su ES, tačiau Kinija, Pietričio Azijos šalimis ir Rusija. Todėl jie tikrai įdėmiai svarstytų ES pasiūlymus E, ir galimybė juos pristatyti kaip pakankamai rimtą atsvarą savo piliečiams. E, reikia paminėti, kad Irane mažėja gyventojų pritarimas šiam susitarimui. E, jie vis mažiau privalumų išvelgia susijusi su šiuo susitarimu tiek kalbant apie savo ekonominę gerovę, tiek apie šalies saugumą. Taigi, e, pasitraukus JAF iš šio susitarimo reikėtų pradėti kokias nors konsultacijas tarp Irano ir e, Europos Sąjungos, galbūt atskirą komisiją įsteigiant ar kitokį formatą pasirink, pasirinkat. Pagrindinis klausimas čia yra susijęs su to, ar europiečiai sugebės pasitelkti atitinkamus procesus ir mechanizmus e, kuris būtų galima atremti JAF antrinės sankcijas europinėms e, įmonėms nes jeigu e, JAF prezidentas nuspręs neatsisakyti tam tikrų sankcijų panaikinimo svertų, reikia galvoti apie tam tikrus mechanizmus, kurios pastelkus būtų galima judėti į priekį. Tas mechanizmas, e, žinoma, e, turėtų apsaugoti mus nuo įvairių atsitiktinumų ir netikėtumų, jeigu Trumpas atsisakytų šio susitarimo. Pirmiausiai mes turėtume pradėti nedėlsant kurti platesnę koaliciją tam, kad atsvertume JAV pasitraukimo poveikį. Pirmiausia, reikėtų pradėti kalbėti su kitomis ES valstybėmis narėmis, pradėti konsultacijos diskusijas, kuriams vadovautų EIVT, tačiau reikia siekti priepti ir daugiau. Ir e, Reikia įtraukti e, į šias diskusijas Kiniją, Rusiją, e, Azijos ekonomikas, Pietų Koreją ir Japoniją. Joms taip pat kyla didžiulis susirūpinimas dėl brandalinio ginklo platinimo, nes artimiai rytai yra taip pat artimas jiems regionas kaip ir mums. Jiems taip pat kelia nerima ilgalaikis JAF antrinių sankcijų poveikis, taigi manau, kad čia reikia pabandyti sukurti atitinkamą atsvaros koaliciją ir e, Prancūzija ir ypač JAF turi labai įdėmiai apsvarstyti žingsnius, kurių reikia imtis Junktinių tautų saugumo e, taryboje, svarstant brandolinį susitarimą, ypač atsižvelgiant į galimas būsimas JAV sankcijas. E, nepaisant to, e, kad reikės priimti tam tikrus europiečius nemalonius e, sprendimus susijusius su bendradarbiavimu su Kinija ir Rusija. Manau, kad e, bendrų interesų svoris čia tikrai yra didesnis. Taip pat reikia sustiprinti dabar dedamas Europos vyriausybė privataus sektoriaus pastangas siekiant įvertinti galimybę taikyti tam tikras išimtis JAF antrinėms sankcijoms, jeigu tokios būtų pradėtos taikyti. Tos išimtis turėtų būti kuo platesnio masto ir um, taikomas uh, bent jau labai svarbiams Europai sektoriams - energetikai, aviacijai, finansų paslaugoms, automatizuotoms paslaugoms arba galbūt būtų galima nustatyti tam tikras ribinės vertės sankcijų masto taikymą. Anksčiau uh, dėrėdamėsi dėl e, tokių išimčių, pavyzdžiui, su kongresu, santykiuose su Rusija, kuomet buvo pritaikytos sankcijos, galėtume pasiremti sukauptą patirtimi. E, Trečias dalykas, žinau, kad šią temą Bruselėje daug ginčių kyla, reikia rimtai pasvarstyti galimybę e, atšaukti tam tikrus ES patvirtintus e, reglamentus e, e, blokavimo, parodant, kad Europa turi kitų galimybių, jeigu JAF nori pastraukti iš šio tarptautinio sustarimo, Europai būtina parodyti, kad ji gali atgaivinti savo tam, tikrus nenumatytus planus ir parengti tokių planų apmatus. Tarptautinės korporacijos puikiai žino, kad finansiniai tarpusavio ryšiai tarp JAV ir ES tikrai e, neleidžia e, patvirtinus tokias, e, tokius blokuojančius reglamentus pasiekti apčiuopiamų rimtų rezultatų, tačiau Europa galėtų tokiu būdu perimti politinę iniciatyvą į savo rankas ir civilizuotai išsiskirti su JAV kalbant apie šį brandolinį susitarimą. ES vyriausybės jau dabar e, deda pastangą šią sritą, tačiau reikia iš tiesų pašalinti įvairias finansinės ir bankinės kliūtis, siekiant įgyveninti brandolinį susitarimą. Tai yra dvišalės susitarimas. Viena vertus Iranas turi įgyveninti savo prisimtus įsipareigojimus, o kita vertus. E, e Egzistuoja ir sustarimo priedai susijęs su ekonominiu bendradarbiavimu. Didžioji dalis šių susitarimų guls e, e, rimta našta ant Irano pečių, siekiant įgyvendinti rimtas banko sektoriaus reformas ir įgyvendinti kelio gairių planą, e, kurį patvirtino finansinių veiksmų darbo grupė. Ir todėl reikia šią srityje teikti ES kuo didesnį masto paramą Iranui po to, kai dešimtmečius buvo taikomos sankcijos. Čia galbūt vertėtų pagalvoti apie tai ir Europos investicijų bankas negalėtų pasiūlyti tinkamas terpės europinėms įmonėms ieškančioms alternatyvių e, bankininkistės mechanizmų bendradarbiavant su Irano verslu. Taip pat reikėtų palikti duris atviras JAV grįžti prie šio susitarimo, tačiau dabartinė administracija E, manau, kad nėra linkusi to padaryti ir atvirai kalbant, šis susitarimas daug geriau e, veiktų e, dalyvaujant jo gyvendinimo siekiančiam šalims. Ir baigdama noriu pasakyti, kad tiek Teheranui, tiek Saudo Arabijai, JAF ir Izraeliui būtina nuolat <clears throat> kartoti, kad uh, E, šis susitarimas yra susijęs ne vien tik tai su tarpusio santykiu su Iranu normalizavimu, tačiau taip pat jis turi didelės reikšmės pasaulio saugumui, regioniniam saugumui, siekiant užkirsti kelią kariniams konfliktams, e, nuo kurių tikrai nukentėtų ES, jeigu jie eskaluotųsi. Ačiū pirmininkė, ačiū, pradėkime diskusijas. Pirmiausiai suteiksiu žodį Mm. poną Lyts, kuris kalbės pono Fleckensteino vardu, kuris yra mūsų pranešėjas. Prašau jums žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, dvi puikias prezentacijas, kurias ką tik išklausime. E, ponas Fleckenstein šiandien negalėjo ateiti, bet jis perduoda linkėjimus ir tikisi, kad dar suspės. Į pabaigą, aš kaip Irano stebėjimo pranešėjas norėčiau pabrėžti, kad Irano um, bendras visapusiškas veiksmų planas yra nepaprastai svarbus ir turime kalbėti apie tai, uh, kokios bus politikos alternatyvos, jeigu Junktinės Amerikos valstijos nuspręs panaikinti sertifikavimą. E, tas sustarimas yra labai svarbus pasaulio ir Europos saugumui. BVVP e, sužlugdymas pakenktų e, Irano pastangoms, kad ir kuklioms e, šį sustarimą įgyvendinti. Tai sukeltų didelę grėsmę, kad Iranas iš naujo pradės e, įgyvendinti savo brandolinę programą ir, e, ir regione padidės konfrontacija. Todėl aš visiškai sutinku su vyriausiai galiotinė, kuri pabrėžė, kad e, visapusiškai įgyvendinti susitarimą yra labai svarbu visoms e, pusėms. Ir tai buvo pasakyta praeitą savaitę, kai susitiko ministrai. Kol kas Tatena e, aiškiai patvirtino, kad Iranas brandolinius įsipareigojimus vykdo, tačiau Junktinio Amerikos valstijų valstybės sekretorius ir nacionalinio saugumo patarėjas pastaruoju metu paskelbė pranešimų, kurie skelbia, jog gegužės mėnesį greičiausiai Junktinės Amerikos valstijos pasitrauks iš sutarimo. Mes manome, kad Trumpo administracija e, dėrybose turi keisti savo dėrybinį elgesį ir mes turėtume dirbti laikydamėsi terminų ir strateginių prioritetų ir įgyvendinti turime e, įsipareigojimus prisimtus pagal BVVP. Aišku, reikia, kad skirtingos susitarimo šalis E, nuspręstų kartu toliau įgyvendinti susitarimą, bet pagrindinis mūsų siekis e, pasirūpinti, kad Iranas visapusiškai laikytųsi BVVP. Be to, ES turi susitarimo įsipareigojimų siekti. Reikia, kad Europa veiktų solidariai ir vieningai siekdama tikslo. Mes turėtume laikytis ryštingesnės pozicijos atėjusiose dėrybose su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir užsitikrinti, kad uh, nesusitaikstytume su grėsme tokiam e, brandoliniai, tokiai brandoliniai programai, e, susitarimą dėl programos. Turime galvoti apie alternatyvas, jeigu Junktinės Amerikos valstijos nebus nusiteikusios palankiai ir e, turime galvoti, kaip sudaryti koaliciją su panašiai kaip mes mąstančiomis valstybėmis. Uh, E, tvirta ES pozicija, apginant susitarimą, sumažins konfrontacijos ir konfliktų regione grėsmę. Europa greičiausiai tokios konfrontacijos ir konfliktų e, kainą pati savo kailių pajaustų. Europa turi pademonstruoti, kad yra patikima partnerė, e, nusiteikusi laikytis tarptautinių normų sunkiais laikais. Aišku, mes esame su Iranu pasirengę spręsti ir kitus klausimus, kurie neįeina į BVVP. E, kalbu apie mūsų nuomonių skirtumus dėl Irano brandolinių raketų programos ir e, didėjančios įtakos regione. Sirija e, ir Jemenė be kitako, nes e, susidarė labai rimta nauja įtam, naujoviška įtampa. Mes turime būti pasirengę galų gale ir blogiausiam scenariu, jeigu Junktinės Amerikos valstijos visiškai pasitrauktų iš susitarimo ir pradėtų taikyti sankcijas, gegužės mėnesį, todėl mes turėtume ieškoti politinių ir ekonominių paskatų Iranui, kad jis ir toliau gyvenintų susitarimą. Jie galvokime, kokiumis, kokiu turime galimybių, kaip Europa galėtų prisidėti prie šių paskatų ir kaip galėtume apsaugoti e, Irano įmonės nuo Junktinio Amerikos valstijų antrinių sankcijų. Tokie pakeitimai susitarime sumažintų optimaliai galimą grėsmę. O dabar aš pats savo ruoštų norėčiau pridurti šitą greta kolegos pareiškimo. ES viduje mes labai aiškiai matome, kad šiame regione turime daug strateginių interesų. Kartais, e, kartais Europos valstybės, ypač mažesnės valstybės, e, tarsi uh, nedalyvauja visame procese. Tačiau aš pats labai norėčiau uh, išgirsti informacijos apie regioninės dėrybės uh, brandolinių programų persų įlankos uh, srityje. Klausimas man aktualus. Ar dėrybos jau prasideda? Minėjote Saudo Arabiją. Ar turėsime atsižvelgti į tai, kas padaryta jau dabar? Nes žinia, vyksta ir paralelinė paralelinės programos kūrimas ir mes turime apie tai galvoti atsižvelgdami į e, valstybę regione susidariusią įtampą. Ačiū turiu panas Tanok. Ačiū ponė pirmininkė, tuo turėsiu išliekti, todėl gal atsakytumėt mano klausimą pirmiausia. Aišku, aš pritariu jūsų mintims apie e, Džono Boltono kaip nacionalinio saugumo patarėjo paskirimą. E, jis yra pagarsėjęs E, Irano požiūris netgi siūlė e, taikyti prevencinius karinius veiksmus. Aš porą klausimų turėčiau. Vienas iš kalbėjusių kalbėjo apie tai, kad Saudo Arabijos karalystė yra pasirašiusi brandolinio ginklo neplatinimo sutartį. Tiesą sakant, aš to net nežinojau. Ar tikrai taip yra? Aš teisingai, ar aš teisingai jūs supratau? Jeigu taip yra, kaip E, su BVP ar be jo Saudo Arabija e, galėtų kurti savo brandolinį ginklą, išvengdama sankcijų, nes kiek aš suprantu, nėra jokio mechanizmo, kuris leistų pasmerkti tokios sutarties nesilaikymą be rimtų e, ir išvengti rimtų juridinių padarinių. Mano valstybė žinia rengėsi breksitui, bet mes esame uh, E, didžiojo penketo e, valstybė ir 3 plus 3 dėrybose dalyvavome, Junktinė karalystė, sakyčiau, desperatiškai siekia priekybos sutarties su Junktinėmis Amerikos valstijomis per tarpinį laikotarpį prieš galutinį Brexit. Ir man atrodo, kad išryškės Vašingtonė daug protekcionistinių e, nuotaikų. E, kalbame apie ypatingą glakalbės erdvės sutartį, kuri būtų sudaryta su Trumpu. Taip Trumpas e, ir Junktinė karalystė po breksito turėtų tvirtesnius ryšius negu, kitos, negu su kitomis e, valstybėmis. E, Junktinė karalystė sako, kad yra pasirengusi BVP renkti, remti kaip trečioji šalis. Aš pats būčiau uh, ES pusėje, kaip e, reaguosime į antrinių sankcijų taikymą. Aš manau, kad tai bus tikra dilema Londonui. And, uh, for... Pone Mūdį, ačiū, ačiū už labai įdomias prezentacijas ir gausią mums pateiktą informaciją. Visų pirma, aš sutinku su komentarius, kurie jau buvo išsakyti dėl BVVP ir dabar susidariusios padėties E, taip pat jūs kalbėjote apie teisės viršenybės išlaikymo būtinybę, tarptautinių įsipareigojimų laikymasi, atsakomybės nesikratimą. Tai yra nepaprastai svarbu. Viena iš temų jūsų paminėtų, ir aš labai norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau pakalbėtumėte apie tai, yra veiksmai prieš Iraną ne pagal BVVP Be bejonės. Mums dar išlieka daug klaustukų dėl to, kas vyksta toje valstybėje, kaip yra elgiamasi su iraniečiais, su Irano žmonėmis ir su kitais piliečiais. Pavyzdžiui, vienas Britanijos pilietis dabar yra uždarytas į kalėjimą. Tai yra vienas iš svarbių pavyzdžių demonstruojančių, kas vyksta toje valstybėje. Man atrodo, kad vyksta diskusijų ir dėl papildomų sankcijų pritaikymą E, be BVP už jo taikymo apimties. Jeigu taip atsitiktų, ar tai pakeistų BVV, e, Junktinio Amerikos valstybių poziciją BVP atžvilgių? E, mes žinome, kas vyksta Irane ir ką vyriausybė veikia savo valstybėje. Tai nėra susijęs su brandolinėmis programomis. Kaip Junktinės Amerikos reaguoja, valstybės reaguoja tai. Antras dalykas akivaizdu, kad dabar susidariusios aplinkybės ir tie vadinamieji tarsi įgaliotinių karai proksivos regione, Pinutas apie tai užsiminė, kartojo jo klausimą. Ar yra e, kokių papildomų regioninių darybų jau dabar pradėta? Ar yra galvojama apie naują kokį bendrą visapusišką veiksmų planą, kuris būtų skirtas Saudo Arabijai, pavyzdžiui? Ką Jūs apie tai galvojat? Kaip Jūs tokius pokyčius vertinate? Tuos du klausimus tik ir pateiksiu, nors galėčiau pateikti žymiai daugiau, galėtumėm labai plačiai diskutuoti šį, šią problemą. Aš e, pritariu tam, ką jūs sakėte, kad dabar padėtis kur kas pavojingesnė negu tada, kai prasidėjo diskusijos dėl BVVP. Todėl turėtume būti itin atsargus, e, spręsdami susidariusias aktualijas. Ačiū. Toliau. Presentations. Hadži Georgijų, aš ačiū už du e, pranešimus, aš turiu du klausimus. Uh, Poniai Geramair, jūs sakėte, kad e, pasibaigus šiam sustarimui ar žlugus šiam sustarimui Iranas taps kitokią valstybę. Aš nelabai supratau, ką jūs norėt pasakyti. Dar du klausimai. E, poniai Ali Geramair, jūs sakėte, kad kai kurių valstybių ekonomika bus įtakota dėl šios sutarties. E, jūs kalbėjote apie santykius su Pietų Koreja ir panašiai, gal galėtumėte šiek tiek pakomentuoti. Ir dar vienas momentas. Jūs kalbėjote apie pano Trumpo taktiką dėrybose su kongresu. Ir tą teigiate, kad ES turi suprasti, kas vyksta ir į tai atsižvelgti. Ką jūs čia norėt pasakyti? Ačiū. Muchas gracias, señor Buchner. Toliau, ponas Buchner. Yeah. Aš taip pat noriu padėkoti už uh, įdomų pristatymą. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su jau nekartą svarstyta tema. Kaip reaguos Europa, jeigu JAV pasitrauks iš šio susitarimo ir pradės taikyti antrinės sankcijas ES uh, įmonėms? Aš uh, taip pat manau, kad mums galima užkirsti kelią didžiai daliai tų antrinių sankcijų. Jau dabar pastebėjome, kad e, e, finansų sektorioje mūsų įmonėms sąlygos pablogėjo. Taigi, ar iš tiesų manate, kad Europa yra pakankamai stipri, kad galėtų atsispirti JAF antrinėms sankcijoms? Antras klausimas e, susijęs su jūsų vertinimų aplinkybių susijusių su Šiaurės Koreja. Jau kurį laiką vyksta pakankamai glaudus bendradarbiavimas tarp Irano ir Šiaurės Korejos. Jeigu mes e, sugebėsime pasiekti, kad Iranas e, sumažintų savo palestinių raketų vystimo programą, Ar tai atneš kokios nors e, naudos, turint omenyje, kad prireikus Iranas visuomet galėtų paprašyti Šiaurės Korejos parūpinti jam reikiamos įrangos. Ačiū. Kai kalbi kalbėtojų sąrašo pabaigoje, paprastai visi klausimai jau būna užduoti. Klausiausi pono Buchner ir jis iškėlė Šiaurės Korejos klausimą. Ir aš iki, šiol, iki tol džiaugiausi, kad dar to klausimo niekas nebuvo uždavęs. Bet dar norėčiau kai ką paklausti apie Šiaurės Koreją, ko ponas Buchneris neklausė. Kaip jūsų nuomonė dėrybos, jei tokios dėrybos vyktų tarp pono Trumpo ir Kim Jong-uno, kaip jas paveiktų mm, tai, ką, kas nutiks gegužės 12, dar nežinome, ką, kaip Trumpas pasielgs, bet tuo atveju tas BVP nustotų galioti, ką tai nusiųstų, kokią žinę tai nusiųstų Šiaurės Korejai, jeigu Trumpas dėrėtųsi su ta šalimi, nes su ta šalimi turėtų būti siekiama panašaus pobūdžio sutarties. Tas klausimas susijęs su Šiaurės Koreja. po, dar noriu pakartoti pono Hadži Džordžijų klausimą. Ką jūs turėjote omeny, kad kai sakėte, kad Iranas bus kitoks? Mm, tai bus nebe ta pati valstybė, kuri pradėjo dėrybas. Ačiū. Dabar žodis jums atsakyti. Nežinau, kuris norėsite pradėti pirmas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti nariams už tai, kad e, dar labiau pasigilino į šiuos klausimus. Aptarsiu klausimus, kurie tiesiogiai buvo skirti man. Ir paskui suteiksiu kolegijai žodį atsakyti į likusius. Ar nelyts uždavė klausimą apie išsiskrenčius valstybių narių interesus. Manau, kad jūs geriau nei aš žinote tai kalbant apie tai, kokią politiką dabar vykdyti Irano atžvilgiu. Kai buvo minėta, e, žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad valstybių trejetukas nori imtis didesnių sankcijų prieš Irano e, raketų programą. Bet tai nieko nauja. Buvo labai nelengva pasiekti e, vieningos es pozicijos dėl sankcijų Irano atžvilgių per pastarosius 12 metų. Uh, po, kuomet po visų pastangų 2015 buvo pasirašytas susitarimas. Tai ES požiūrio nevienalipiškumas. Tačiau nėra daug laiko svarstyti šiuos klausimus, gilintis į juos prieš patvirtinant poziciją. Vienas svarbus dalykas čia yra tai, kad ES svarbu pareikšti vieningą poziciją. Tai nebūt, nebūtinai bus to valstybių trejato e, svarbaus yra ne pozicija. Regioninės dėrybos dar nevyksta. Pateiktas pasiūlymas. Kaip jau sakiau, Iranas pateikė pasiūlymą. E, pareiškęs, kad yra pasirengęs dalyvauti dėrybose. Iki šiol Saudo Arabija nenorėjo dalyvauti dėrybose dėl regioninio saugumo. Žinoma, svarbiausia, ar, valstyb, ar ES valstybės narės sugebės paveikti Rijadą, kad jis pa, pradėtų dėrėtis. ES įsitraukimo pagrindas yra ES deklaruotas siekis spręsti daugia šalius konfliktus. Ir žinoma, Europa turėtų atsiliepti į Irano raginimus ir dalyvauti tokiuose veiksmuose. Buvo klausimas, kaip Iranas pasikeis e, iki 2031-ųjų. Apie tokį laiką kalbame, jei svarstame BVP 15 metų galiojimą. Žinoma, galime tik viltis, kad Iranas bus kitokia šalis, bet to aš nekomentuosiu. Kai tai sakiau, turėjau omeny grinai Mm, techninė situacija vietoje yra ne, jeigu brandolinė sutartis bus įgyvendinama taip, kaip numatyta. Po 15 metų Iranas bus paprašytas ratifikuoti papildomus protokolus, dokumentą, kurį tuo tarpu jis e, įgyvendina laisvanoriškai pagal BVP. Tos papildomas protokolas susijęs su planais JAV pradėti papildomas procedūras ir nebetaikyti sankcijų pagal VVP. Ir šiuo metu neaišku, ar taip iš tikrųjų bus. Po BVP Irano situacija nebebus tokia pat, kaip prieš BVP įsigaliojimą. Status quo pasikeis. Buvo klausimas apie tai, ponas Tenukas, kurie jau nėra klausė apie tai, ar Saudo Arabija brandolinio ginklo neplatinimo sutarties narė. Jeigu ji yra, ji negali plėtoti brandolinio ginklo. Bet Saudo Arabija atvirai pagrasino, kad ji imsis kurti brandolinį ginklą, jeigu jį sukurs Iranas. Tai žinoma pavojinga situacija ir Labai nedaug brandolinio saties neplatinimo narių pas, pasisako apie, ginklo, apie planus kurti brandolinį ginklą. Šiaurės Korėja, pavyzdžiui, tai padarė. Ir e, Saudo Arabija taip tai susilaukti tų pačių sankcijų, e, kurių susilaukė ir Iranas, kaip aiškėjo, kad jis kūrė brandolinį ginklą. Taigi tokius pareiškimus reikia primti labai rimtai, bet nėra jokio mechanizmo, kur, kur, pagal kurį Saudo Arabija galėtų imtis kurti brandolinį ginklą pagal ne, brandolinio ginklo nepratinimo sutartį. Toliau, klausimas, kaip ES galėtų reaguoti, e, bandydama priešintis antrinėms JAV sankcijoms nebandome spėlioti, ką ES yra pasirengusi daryti, bandome patarti, kokia turėtų būti ES pozicija. Elija kalbėjo apie tai, kaip ES galėtų elgtis, jeigu būtų patvirtinta vieninga ES pozicija ir kaip jie galėtų reaguoti į antrinės sankcijas. Tačiau tai tik iš dalies susijęs su klausimu, ar tos sankcijos būtų veiksmingos. Svarbiausia, kad ES išliktų e, norinčių veikti valstybių koaliciją, e, einanti konkrečia kryptimi. Svarbu, kad tokia vieninga pozicija išliktų ir kad tokie ženklai būtų siunčiami. Ir dėje, nežiūrint to, kas pasiekta BVP klausimu, <clears throat> nėra ES tokios pozicijos, jos pareiškimo, ką ji būtų pasirengusi daryti tuo atveju. Blogiausiu atveju. Tai taip pat susijęs su platesnio pobūdžio klausimais, kaip ES pasirengusi spręsti kitus regiono klausimus susijusius su saugumu. Ir čia į galvą ateina pasiūlymų rinkinys, kur būtų išdėstyta, ką Europos Sąjunga yra pasirengusi daryti. Ačiū. Dėkui, aš pratesiu, pakomentuosiu klausimus, kurių neaptarė mano kolega. Susiečiau ES pozicijos klausimą, ypač dėl nebrandolinios veiklos ir kaip tai susijęs su Trumpo darybinė taktika šiuo metu vykstančios diskusijos dėl galimų tolimesnių sankcijų Iranui yra nesusijęs su šalies vidaus situacija, tai susijęs su tarptautinė padėtimi, e, raketų programa. Kalbant apie kompetencijas, įgaliojimus rytį, sprendžiant nesutarimo klausimus su Iranu, svarbiausia rasti, kaip veiksmingai tuos klausimus spręsti. Ir sankcijos nebūtinai yra veiksmingiausia priemonė pasiekti pageidaujamų rezultatų. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie klausimus, kurie Iranui yra ypač didelės strateginės svarbos, tai yra raketų programa. Reikia daug kompleksiškesnio, rafinotesnio požiūrio bandant atskirti probleminės E, santykių su Iranu sritis ir <clears throat> tuomet tikėtis pasistumėti santykiuose su Iranu. Ypač tais klausimus, kalbant apie sritis, kuriuose galima daryti įtaką Iranui, tai tokių yra tikrai labai nedaug. Netgi ekonominės sutarties įgyvendinimas nepatenkino nei Irano, nei ES lūkesčių. Aš 2011-aisiais, kuomet svarstėme su energetika susijęs sankcijas, tuo metu tos sankcijos būtų daug, daug labiau paveikios, jos būtų daug brangiau atsijėję Iranui. Taip pat visus veiksmus mūsų reikia labai kruopšiai apmastyti ir sudėlioti, kad būtų padaryta maksimali įtaka. Taip pat įtaka Trumpo administracijai yra labai ribota. O, dabartinės administracijos politiniai patarėjai, pavyzdžiui, sako, kad europiečiai neatlaikys spaudimo, jeigu mes toliau didinsime įtampą ir e, toliau e, pratesime terminą po gegužės 12-osios, kad dėrybos toliau vyktų. Ir sunku tikėtis griežtų žingsnių iš europiečių ne tik dėl brandolinio klausimo, bet bendrai regione kad tų e, žingsnių iš, išdava būtų Irano apsisprendimas toliau laikyti susitarimo. Tai Iraną <clears throat> tai stumtų <clears throat> atsiriboti nuo tos sutarties ir tai dar labiau padidintų nežinę, neprognozuojamumą situacijos. O kalbant apie kolektyvinius veiksmus, kurie sustų žinia Iranui, kad e, Europa atsiriboja nuo veiksmų plano. Visų pirma, reikia gauti tvirtas garantijas iš JAV, kad ji laikysi savo įsipareigojimų ir <clears throat> tuomet pareikšti Iranui, kad laikysimės kitų su juos susidarytų sutarimų nebrandolinėje srityje. Bandant suvokti, kaip dabar funkcionuoja baltieji rūmai, manau, kad niekas negali šimtų procentų ką nors prognozuoti. <clears throat> Iš savo apsilankimų jungtinėse valstijose per pastaruosius metus galiu pasakyti, kad žmonės apstulbė nuo e, teiginių, pareiškimų pasigistančių iš Baltųjų rūmų ir vidaus politikos ir užsienio politikos klausimais. Prieš atskleisdami visus savo kozirius turime labai kruopšiai apmastyti visus tolesnius savo veiksmus dėl klausimo susijusio su Azijos šalimis. E, Pietų Koreja, Indija, Japonija, Kinija derasi su Iranu dėl stambių investicinių sutarčių ir jų įgyvendinimo. Tos šalis tikrai suinteresuotos sumažinti įtampą regione. Ir jie labai atidžiai stebi tai, ką daro europiečiai. Ir manau, kad tos šalis tikrai sveikintų uh, platesnį europiečių veiksmų koordinavimą tarptautinėme kontekste, reaguojant į JAV e, pasitraukimą iš BVP, e, susijant tai su Junktinės karalystės pozicija visame šiame kontekste. Džiugu, kad Junktinė karalystė vis dar yra ES dalimi ir kad jos balsas diskusijose yra svarbus. ir vyksta dialogas. Junktinės karalystės dalyvauja šiuose diskusijose kaip svarbi JAV partnerė. Kalbant apie antrinės jungtinių valstijų sankcijas, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas, tačiau kalbame apie sritį, kurioje uh, Europos šalių blokas turi labai glaudžiai bendradarbiauti užsienio politikos klausimais, o kalbant apie niuansus, techninius aspektus, kaip visą tai praktiškai bus įgyveninta, kol kas dar reikia palūkėti. Regioninės darybos. Jūs konkrečiai kalbėjote apie Saudo Arabiją, bet aš norėčiau plačiau pakalbėti. E Europiečiai kalbėjosi su Iranu ir ypač plačiai nuskleistas, ap, nušviestas buvo e, Müncheno saugumo konferencijoje vykęs susitikimas, kur buvo net keleto es šalių ministrai, kurie susėdė prie vieno stalo su Irano atstovais, kalbėjo apie regioninį saugumą. Taigi tokios diskusijos vyksta. Ką europiečiai turėtų daryti? Uh, bandyti maksimaliai sušvelninti padėties aštrinimą regione ir ieškoti tokios situacijos alternatyvų, ypač dabar, kai situacija ima kaisti. Tai, kad europiečiai kalbasi su Vašingtonu, Teheranu, Izraeliu ir Saudo Arabija, mums suteikia pranašumą ir galimybę realiai švelninti situaciją. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie Šiaurės Koreją. Yra išsiskiriančių nuomonių šiuo klausimu, bet brandolinio saugumo bendruomenė mano, kad jeigu Trumpas pasitrauktų iš BVP, tai tik tai piltų žibalo į ugnį E, diskusijose su Šiaurės Koreja, kaip JAV tuomet galėtų autoritetingai teikti, kad ši administracija ir būsimos administracijos laikysis sutarties su Šiaurės Koreja, kai patys ką tik e, pa, e, suardė patį sudėtingiausią brandolinio saugumo susitarimą. Šiaurės Korejos klausimas yra svarbus pasaulinio saugumo situacijoje, tai, tai svarbu Europai grįžtant prie to, kas vyksta Vašingtone, <clears throat> kyla rimtų abejonių, ar dabartinė administracija yra pasiruošusi, nori ir turi techninių pajėgumų surenkti tikrai sudėtingas labai techninės diskusijas su Šiaurės Koreja, kai tuo pat metu e, žlugdo brandolinio susitarimą su Iranu du paskutiniai kalbėtojai. Suteiksiu žodį, bet labai prašau kalbėti tikrai trumpai. Pone Gomes ir paskui ponas Lyč, prašau. Uh, Ačiū. Kai Afeto ir Teisėkų komiteto delegacijos lankėsi Irane neseniai, mes uh, gavome informacijos apie tai, kad uh, didžioji dalis tų priežasčių, dėl kurių kilo demonstracija režimo atžvilgių, buvo susijusi su e, nepasitenkinimu vyriausybės politika ir įsitraukimu į karinės operacijos Sirijoje. Nuo to laiko sužinojome kad e, Izraelis bombardavo tam tikras e, Irano pozicijas Sirijoje, jas sunaikino. Taigi, viena vertus, ar tai turėjo kokios nors įtakos Irano e, vidiniams procesams ir kaip jūs, jūsų vertinimu Iranas sugeba įvertinti tą situaciją, e, kuomet savo laiku Sadamas naudojo atžvilgių cheminį ginklą, dabar e, Asadas naudoja cheminį ginklą Sirijoje savo žmonių atžvilgių ir, ir e, kaip tai vertiname dalyvaujant Irano netiesioginė prasme, kaip tai vertina Irano valdantysis elitas. Oslyts, jūs minėjote Müncheno saugumo konferencijų ir sakėte, kad JAF yra ne vien tik jų prezidentas. Makmasterio citatą noriu paminėti, kad vertinant tik tai Twitterio pranešimus, aišku, kad situacija yra nekontroliuojama. Kalbant apie Izraelio poziciją, Netanjahu pasisakymus ir uh, Izraelio situaciją regione, nepaisant to, mes vis tik turėtume kalbėti apie Šiaurės Koreją. Matome, kad Kimas lankėsi Kinijoje ir kaip jis atvirai E, bando sustarti su Pietų Koreja. Taigi mes turėtume nuo šių procesų neatsilikti. O kalbant apie ES signalus, ar šis klausimas bus įtrauktas jūs nekalų tarybos posėdžio darbo atvarkė pirmadienį. Taigi, jeigu tai dar nepadaryta, galbūt būtų galima uh, dar pakeisti tą darbo atvarkę ir e, tai parodytų, kad ES rimtai vertina tą gegužės 12 terminą. Dėl sankcijų minėjote bankų sektorių, mes e, priėmėme Irano delegaciją Europos parlamente ir Milchenų saugumo konferencijoje buvo pabrėžti taip pat aplinkos sauginiai iššūkiai regione ar tai galėtų e, įnešti papildomas naudos e, e, darybose, diskusijose, nes buvo paminėti klausimai susijęs su smėlio audra, taigi klimato diplomatija ir tokios problemos susijusios su apsirūpinimu vandeniu, su smėlio judėjimu, jų įtraukimas į darbo atvarkę galėtų duoti kokias nors naudos, nes jie yra labai svarbus žmonėms. Tuo mūdį noriu pratesti kolegos klausimą, jūs labai e, įdomią mintį pateikėte dėl kitų e, šalių suinteresuotų iš Azijos. E, taigi, EIVT atstovų taip pat yra salėje. Noriu paklausti, ar yra kokie nors veiksmai, kurie būtų inicijuojami bando suderinti poziciją su tomis šalimis. Ačiū, dabar e, suteiksiu Jums penkias minutės atsakyti užduotus klausimus. A, ausinių man nereikia, aš pamėginsiu greitai klausimus atsakyti. E, dėl Irano viešosios nuomonės. Tokiose šalyse kaip Iranas yra labai sudėtinga nustatyti, e, kokia yra viešoji nuomonė. Tačiau labai e, svarbus aspektas yra susijęs su e, žmonių prisijungimu ir dalyvavimu socialinės žiniasklaidos e, priemonėse. Pavyzdžiui, Telegram prietaika yra labai populiari, žmonės aktyviai diskutuoja įvairiais klausimais ir kuomet uh, prasidėjo antraštis apie demonstracijas, masinius protestus Irane. Mes matėme, kad jie taip pat susiję ir su politiniais aspektais ir prasidėjo naujos diskusijos per šalyje, palyginti su situacija per pastarosius trejus dešimtmečius įvairūs e, tinklaraštininkai, komentatoriai, žurnalistai, akademikai diskutuoja įvairiais aktualiais klausimais. Prieš tai situacija buvo tokia, kad dauguma žmonių, kurie išėjo į gatves, iš tiesų buvo aktyvus Islamo Respublikos šalininkai ir dabar jie kelia vieš mano jas problemas, kurias reikia spręsti. Ir Pirmiausiai kalbama apie būtinas ekonomikos reformas, kurias reikia kuo greičiau pradėti įgyvendinti. Irane ir aš jau anksčiau minėjau, kad Irano valdžia dabar e, turi prisimti sunkia naštą ir priimti sudėtingus sprendimus, siekiant e, užtikrinti šalies ekonominę, e, siekiant pasidarinti įtaką tarp politinių ir ekonominių sprendimų. Taip pat Iranas e, sprendžia rimtas problemas Sirijoje, Libane ir taip toliau, dalyvauja keliais operacijos e, ir e, žinoma. Tai šie klausimai taip pat rūpėjo protestuotojams, tačiau aišku, kad svarbiausios problemos, kurios nuolat pabrėžiamos, yra ekonominio pobūdžio, taip pat ir nuolat didėjantis nepasitenkinimas dėl brandalinio susitarimo e, naudos ir e, žmonės yra nusivylę. Todėl šalies valdžia turi atitinkamai atsakyti keliamus klausimus ir sureaguoti. Kalbant apie e, klimato diplomatiją, darybas regionų mastu, aš visuomet pasisakau už tokio pobūdžio veiksmus, tačiau atvirai kalbant, prieš dvi savaitės lankiausi tame regione ir turiu pasakyti, kad netgi jeigu Iranas ir būtų linkęs šiais klausimais dėrėtis, tai kitos regiono valstybės ne. Ir e, <clears throat> todėl Iranui reikia imtis tam tikrų e, veiksmų, e, kurie leistų regiono kaiminėms e, E, leisti labiau, e, imti labiau pasitikėti Iranu, taigi aš kol kas nematau e, tokio noro iš kaiminių šalių, aš tik matau norą didinti įtampą, skaloti santykius, kalbant apie koalicijų sudarimą. Nežinau, ar yra salėje eivyti kolegų, kiek aš žinau, kol kas šios rytie daug nuveikta nėra. Ir aš Tik tai žinau, kad vyksta nuolatiniai susitikimai su kolegomis iš Japonijos ir Pietų Korejos. Ir e, tačiau vis tik tai nematau, kad kol kas e, yra patvirtintas e, bendras mechanizmas ir procedūra to nenumatytų veiksmų plano. Pradėsiu nuo Šiaurės Korejos ir po to atsakysiu į klausimą susijusius su Iranu. Na ir žinoma, dėl ES pozicijos, dėl Šiaurės Korejos turbūt visi esantis salėje sutartų e, dėl to, kad, e, kad e, pasitraukti iš Irano susitarimo, likus kelioms dienoms iki sustikimo su Kim Jong-un nebūtų geras dalykas, to tarpu JAF administracija laikosi kitokios pozicijos, teigia, kad Iranas nesilaiko prisimtų įsipareigojimus, sukčiauja, todėl e, laikantis griežtos pozicijos dėl Irano ir dėl BVVP e, būtų išpildytos tinkamos prielaidos, siekiant pradėti dėrybą su Šiaurės Koreja. Būtent tokios pozicijos laikosi griežtos rankos šalininkai JAF administracijoje. Kolegė jau pabrėžė, kokios e, energingos diskusijos vyksta Irano viduje šiuo metu. Europiečiai turi dalyvauti vykstančiose procesuose susijusiuose su aplinkosauga, e, socialinė politika, ekonominė politika. E, žinoma, lūkesčių kartelė buvo pakelta labai aukštai e, ir tikslingai buvo tas padarytas, siekiant, kad įvairūs Irano valdžios ir visuomenės sluoksniai įsitrauktų į darybas dėl brandolio susitarimo, tačiau e, dabar ir visi yra natūraliai šiek tiek nusivyję, taip pat buvo paminėtos ES galimos pastangos, e, investicijų bankas e, nedolerinių finansų srautų nukreipimas į Iraną ir būtent šiose srityse ES galėtų imtis aktyvių veiksmų susijusių su ekonomika. Tačiau iš tiesų Irano visuomenė Akivaizdu, kad trokšta didesnio atvirumo e, ir teisingesnės, sažiningesnės e, valdžios sistemos. Taip, e, būtų puiku, jeigu pirmadienį užsienio reikalų taryba įtrauktų ir galėtų šis klausimas traukti savo darbo atvarkę. Aš neturiu atitinkamos iš ankstinės informacijos, kartais pak pakaktų net ir paprastos rezoliucijos, kurioje būtų teigiama, kad ES yra pasirengusi blogiausiam scenarijui ir imasi nenumatytų priemonių. Tokiu būdu kitoms šalims būtų galima parodyti, kad mes rimtai vertiname prisimtus įsipareigojimus. Na, paskutinis pastebėjimas susijęs su klausimu dėl breksito. Es, egzistuoja žodis, kurį sunku yra ištarti ir gyveninti, angliškai skamba comportalization. tai yra e, gebėjimas e, įvertinti e, tas sritis, dėl kurių galima susitarti, ar dėl kurių egzistuoja susitarimas ir tą susitarimą gyveninti ir praleisti tas sritis, dėl kurių susitarti neįmanoma. 27 valstybės narės ir jungtinė karalystė turėtų sutelkti pastangas tose sritise, kuriuose jų interesai sutampa, skaitant BVP. Ir e, čia aš taip pat manau, kad ir dėl ES pozicijos, e, e, dėl santykių su Iranu mes, e, manau, galėtume išskirti tas sritis, dėl kurių egzistuoja sustarimai su Junktinė karalystė, dėl kurių neegzistuoja sustarimas, tačiau turime ieškoti taip pat ir galimybės patvirti pakankamai griežtą poziciją Irano atžvilgių, nes Iranas yra viena iš stabilumą grėsmę keliančių valstybių E, regione. E, taigi turime imtis tokių veiksmų, kurias, e, kurios aiškiai suvoktų kitos šalis, ypač tos, kurios save laiko pakankamai išdidžiamis. Ačiū už dalyvavimą šioje diskusijoje. Kita, kitam darbuotojų klausimui dabar jau perduosiu pirmininkavimo kolegai. So good morning from my side. I'm taking over. Labas rytas, sakau savo ruoštų, nes perimu pirmininkavimą. Malonu, kad jūsų salėje tiek daug. Turbūt oras dėl to kaltas. <laughs> Taip gražu laukia, kad visi sėdit posėdėje. Skirtingų atvejų būčiau prašęs jūsų prašyti arčiau prieiti Bet panašu, kad AFET komitete negalime to daryti, todėl tegu bus jau taip, kaip yra. Ketvirtasis klausimas. Išsamus ir sustiprintas partnerystės susitarimas tarp ES ir Europos atominės energetikos bendrijos ir valstybių narių iš vienos pusės ir Armenijos Respublikos iš kitos pusės. Šio pranešimo autorius Lašlo Tokeš. Norėčiau jį ir pakviesti, pakomentuoti pranešimą. Gal norėtumėt? Thank you. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos, kaip pranešėjas, pristatantis savo pranešimą, noriu pasidžiaugti tuo, kad Armenija ir Europa dvišaliuose santykiuose pasiekė tokios didelės pažangos. Ž, nepaisant iškilančių daug iššūkių. Noriu mūsų kaiminę Armeniją šiais metais pasveikinti su 2800-uoju Jerevano gimtadieniu. Tai yra seniausia krikščioniška E, seniausius krikščioniškas miestas Europoje. Armenija dabar bando įveikti komunizmo paveldą ir jo sukeltus padarinius. Tarp jų yra ir demografiniai iššūkiai bei ekonominiai sungumai. Tačiau yra pasirengusi įgyvendinti būtinas reformas ir eiti laisvos europietiškos valstybės keliu. Išsamiaus ir sustiprintos partnerystės susitarimo pasirašymas 2017 m. lapkričio mėnesį mums atvėrė galimybę, sukūrė pagrindą bendram darbui. ES išorės santykiuose e, kontaktus su e, kaiminėmis iškelia į pirmąją vietą. Ir juose yra vadovaujamasi teisės viršinybės, demokratijos žmogaus teisų principais. Šiuo požiūriu mes tengiamės stiprinti santykius ir su Armenija, kuri gyvena audringame regione, kuriam kyla labai daug šių dienų ir istorijos iššūkių. Tai yra labai svarbus mūsų e, partneris. Norime sustiprinti ir Armenijos santykius su kaiminėmis grindžiant juos pasitikėjimu ir skaidrumu. Tai yra būtina, kad visas regionas klestėtų ateityje. Europos geopolitinėje strategijoje pagrindinis interesas išlaikyti tvirtus įsipareigojimus kaimynams. Aš kaip pranešėjas galiu Jūs patikinti, kad ir toliau stengsiuosi į šį kontekstą atsižvelgti. Be to, Nepamiršiu, kad mums būtina spręsti regionų problemas neutraliai ir objektyviai. Ir aš įsivaizduoju, kad mano kolegė Nikolai lygiai taip pat pasvertai vertina santykius su Azerbaidžianu. Po šios įžangos dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie patį pranešimą. Visų pirma, apie jo politinę pusę, o po to apie ekonominius aspektus. Pirmiausia, pagrindinių žmogaus teisių, teisės viršenybės ir demokratijos laikymasis yra, e, yra e, mano pranešimo pagrindas. Bet kokia tolesnė pažanga mūsų santykiuose priklausys nuo to, kaip Armenija sugebės šias vertybės puoselėti. Partneriai Armenijoje pademonstravo ryštą uh, dirbti šioje srityje. Ir mes tikimės, kad taip bus ir toliau, vadovaujantis uh, dvi šaliai prisimtais įsipareigojimais 2018 m. vasario mėnesį jie buvo pasirašyti. Uh, pranešime uh, šiam aspektui yra skirtas atskiras, atskira dalis, atskira sekcija. Uh, vidaus reformos yra akcentuojamos. Pirmiausia, turi būti sklandžiai pereinama nuo prezidencinės prie parlamentinės sistemos. Be to, pranešime akcentuojama, jog pilietinė visuomenė ir toliau turi aktyviai dalyvauti e, kovoje su korupcija ir išlikti vyriausybės partnerę priimant sprendimus. Dėl Kalnų Karabaho. Tikslas - užbaigti šį konfliktą ir atkurti taiką. Pranešime pabrėžiama, jog Europos parlamentas tikisi prasmingo įsipareigojimo ir ženklios pažangos sprendžiant šį konfliktą. Norėčiau pakartoti, kad ES remia tarptautinės bendruomenės pastangas Minsko grupės bendra pirmininkų kontekste ir mes vadovomės šių trijų labai puikiai žinomų principų. Mes pasiūlėme formuluotę konfliktui spręsti, kuri būtų priimtina abiems pusėms. Dėmesys sutelkiamas į poreikį rasti sprendimą. Suprantame, kad tokio pat požiūrio buvo laikomasi pranešime dėl santykių su Azerbaidžianu. Tačiau, kad rastume ilgalaikį konflikto sprendimą, reikia politinės drąsos ir ilgalaikės Armenijos, Azerbaidžiano ir Azerbaidžiano lyderių strategijos. Antras dalykas - dėl prekybos ir ekonomikos bendradarbiavimo šioje srityje. Pranešime pabrėžiama, kad tikimės, jog SEPA atvers naujų ekonominių galimybių Armenijai ir jos piliečiams Ir čia kalbame apie piliečius, kurie gyvena Armenijoje ir kurie ketina grįžti į Armeniją iš užsienio. Pranešime džiaugiamasi tuo, kad ketinama neapsiriboti PPO įsipareigojimais priekybos paslaugų intelektinės nusavybės srityje, taip pat e, rinkos skaidrumo srityje ir ES produktų galimybės patemt, patekti į jų rinką. Pranešime taip pat yra kalbama apie aplinkos apsaugą. Šioje srityje Revanas turi dar siekti pažangos, kurti daugiau darbo vietų ir mažinti priklausomybę nuo importuojamos energijos. E, turime galvoti apie švarius alternatyvius energijos šaltinius. ES turėdama daug patirties žaliosios energijos rytyje turėtų ir toliau tęsti bendradarbiavimą šioje srityje ir net jį stiprinti. Pranešime yra pakartojamas Europos parlamento prašymas Europos komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai perduoti mums raštu detalę ataskaitą apie tarptautinių įsipareigojimų gyvendinimą ir tai turi būti daroma kas pusę metų. Tai padėtų mums stebėti įgyvendinimo procesą ir jį parlamentiškai kontroliuoti. Kolegos, e, mielai išklausysiu jūsų komentarų ir pasiūlymų. Iš anksto už juos dėkoju. Köszönöm szépen. Ačiū, ponė Tokiš. Toliau. Šešilinis pranešėjas pana Šolts, prašau. Äh, Dankeschön, Herr Vorsitzender, ich möchte mich ausdrücken. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimo projektą ir už visą procedūrą susijusią su šios susitarimo įgyvendinimu ir galimybės atverti tolesnį darbiavimą tarp es ir Armenijos e, perspektyvas. Mūsų frakcijos vardu galiu pabrėžti, kad mes iš esmės pritarėme pranešėjo pasirinktai pagrindiniai pozicijai pranešimą, tačiau aš pateiksiu kelis pakeitimus, kuriuose bus pabrėžiama šio susitarimo pozicija ir e, tai, kad e, jame nėra iš abiejų e, šalių pabrėžiamos ir atsižvelgiamai tam tikras sąlygas, tačiau yra Gerbiamas Armenijos pasirinkimas bendrabiauti tiek su ES, tiek ir toliau tęsti bendradarbiavimą Eurazijos ekonomikos sąjungos kontekste. Mes e, taip pat e, šiek tiek e, tiksliau suformulavome klausimus susijusius su, su Kalnų Karabacho konflikto galimai sprendimo būdais. Manau, kad turėtume Armenijai kelti panašius reikalavimus kaip ir Azerbaidžianui. Ir komitete vykusi diskusijos su Armijos užsienio ministru prieš kelias savaitės apie tai taip pat buvo kalbėta. Ir Europos Sąjunga privalo e, dėti daugiau pastangų tam, uh, kad būtų stipriaus tarpusio pasitikėjimas ir tokiu būdu būtų galima išeiti iš tos aklavėtės, kuria dabar yra patekę abiejų šalių tarpusavio santykiai. Siekiant e, pasirašyti privalomą susitarimą dėl visapusiško smurto atsisakymo bei patvirtinti veiksmingą mechanizmą, kurio būtų e, kontroliuojamos paliaubų laikymasis, nusiginklavimo programas patvirtinti reikėtų tarp abiejų šalių ir apskaitai atsisakyti bet kokio smurto regione ir tokiu būdu sudaryti sąlygas galutiniam konflikto sprendimui. Toks turėtų būti mūsų įnašas į šį procesą. Kalbant apie ekonominius aspektus, mes uh, manome, kad yra būtina Armenijai e, siekti e, tolygesnės ekonominės integracijos tiek su ES, paliekant atitinkamas integracijos perspektyvas, e, kaip ir e, leisti atitinkamai dalyvauti aktyviai taip pat ir Rusijos rinkoje. E, o tai galėtų, mm, kaip prielaida tam galėtų tapti dalyvavimas e, Eurazijos Sąjungos ekonomikos komisijoje. Armenija pristatė savo atitinkamus siekius, galbūt dar vienas pastebėjimas e, susijęs su mm, būsimų darbo atvarkės klausimu. Manau, kad rinktinių tautų lygmenių Reikėtų aiškiai pabrėžti, kad Armenija kol kas yra tik pasirašiusi tarptautinio baudžiamojo teismo susitarimą, taigi reikėtų jį ratifikuoti. Ir mm, e, Todėl turėtų pasirašyti ir Kampalos kompromisinį sustarimą e, Armenijai ratifikuoti, kuris buvo 2010-aisiais <clears throat> pasiektas Ugandoje. Taigi dėkui uždėmesi ir nekantri laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū ponui Šolciui, dabar ponas Štėtina kalbės. Floor, Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponui Tokešui už jo pranešimą. Kalbėsiu trumpai. Turėtume dar kartą patvirtinti e, rengiamoje rezoliucijoje, šioje rezoliucijoje, Europos parlamento parama SBO Minsko grupiai, grupės pirmininkų bandymams išspręsti Kalnų Karabaho konfliktą. Kad jis būtų išspręstas pagal 2009 principus, nenaudojant jėgos suteikiant teisę į apsisprendimą ir išlaikant teritorinį vientisumą, kaip ir nurodyta mūsų rezoliucijoje dėl rytų partnerystės patvirtintoje 2017 lapkričio 15. Ačiū ponė Štetina. Toliau žodis ponė Klėja Mūdį. Ačiū. Norėčiau pridurti prie jau, kai ką prie jau padarytų pasisakymų. Visų pirma, sveikinu susitarimą ir tai, kad tai susijęta su SEPA. Taip pat e, pritariu komentarams dėl naujų ekonominių galimybių, kuriuos, kurias atveria šis sutartis. Todėl turime išnaudoti visas galimybes ir pasiekti, kad tie, tos galimybės egzistuotų ne tik popieriuje, turime jas praktiškai gyvendinti ir, ir puoselėti, kurti tas sąsajas, ypač skatinti MVI ir kurti gyvybingą ekonomiką. Be to, labai svarbu, kad toje sutartyje, ir tai taip pat buvo paminėta, būtų uh, yra šitas siekis stiprinti žmogaus teisės ir demokratiją. Ir sveikinu pranešėjo komentarus šią temą, e, siekiant užtikrinti, kad tai ir būtų įgyvendinta. Manau, kad turime nepamiršti ir asmenų teisių, pavyzdžiui, sveikatos e, ir saugos darbe užtikrinimo. Tai tikrai svarbu vertinant šią sutartį ir jos evoliuciją ir Reikia pasiekti, kad visi visuomenės nariai gautų naudos iš šio susitarimo. Galiausiai noriu kai ką pasakyti apie komunikavimą. Matėme jau kitų sutarčių atveju, tai yra aukšto ligmens susitarimas tarp ES ir Armenijos vyriausybės, tačiau tai turi būti labai veiksmingai ir aktyviai pristatyta, ko, komunikuojama Euro Armenijos žmonėms, kad jie žinotų apie, ką tas sutartis jiems siūlo. Taigi, ryšių palaikymas, ryšių kampanija turi būti labai svarbi visuose mūsų žingsniuose šią kryptimį. Ačiū, ponia Mūdi. Ar dar kas nors norėtų žodžio? Ne. Kai kalbėjau apie sveikatą ir saugą darbę, m, norėjau paminėti ir lygybės klausimais, teisės aktus lygybės klausimais Armenijos įstatymus. Jie taip pat labai svarbus. Jūs tikriausiai prisiminate, kad mes buvome susitikę su Edvardu Manbaldijanu, e, Armenijos užsienio reikalų ministru, pastarą mėnesį keitėmės nuomonėmis su juo ir galbūt prisiminate, kad tame susitikime daugiausia kalbėjome apie regioninius klausimus, o, o, klausimus, o ne apie pačią sutartį su Armenija. Norėčiau pasakyti, kad mūsų darbas vykdomas taip pat poniai Nikolai rengiant pranešimą dėl būsimo sutarties su Armenija. Yra numatyti šešėlinių pranešėjų susitikimai ir dėl visų susijusių dokumentų darbas vyksta pačią dieną. Pakeitimus reikia įteikti iki rytojaus valandžio 13-11 valandos. Toliau periname prie rekomendacijų tarybai rengiantis 73 jungtinių tautų generaliniai asamblėjai. Tai pats keisčiausias šiandienos darbo tvarkės klausimas, nes aš pristatinėsiu tą klausimą kaip pirmininkas. Tikriausiai tai nebus įtraukta į posėdžio protokolą, nes, nes aš ir esu š pranešimo šiuo, rekomendacijų šiuo klausimu autorius. Kaip ir kasmet turime galimybę pristatyti Europos parlamento mintis dėl mūsų santykių su, su jungtinėmis tautomis ir dėl, dėl aktualiausių klausimų, kuriuos svarsto jungtinės tautos. Bet prieš pradėdamas e, pristatinėti šio pranešimo aspektus, norėčiau uh, E, pakomentuoti vieną klausimą, kuris atspindi visų mums iškilančių iššūkių sudėtingumą. Prieš porą dienų Junktinių tautų saugumo taryboje buvo svarstyta veikiausiai cheminio ginklo panaudojimas Sirijoje ir, ir ko, ko, kokias nelaimės tai atnešė. Kaip ir įprastai viena iš e, saugumo, narių, saugumo tarybos narių e, pritaikė veto teisę ir nebuvo primta rezoliucija. Kai Rusija taip elgesi, nieko, niekas nesikeičia, žmonės tik toliau kenčia. Tai įdingas jungtinių tautų darbo mechanizmas, kurį reikia nedėlsiant reformuoti. Mes palaikome jungtinių tautų generalinio sekretoriaus e, reformų darbo atvarkės, stiprinant taikos ir saugumo infrastruktūrą, kuri turi tapti veiksmingesnė ir praktiškesnė. Taip pat palaikome sekretoriaus pastangas pasiekti esminių pokyčių, kad jungtinių tautų vystomoji sistema atitiktų 2030-ųjų darbo tarkai ir tvarios plėtros tikslus. Savo pranešime mes raginame e, dvigubai suintensyvinti pastangas pakeisti saugumo tarybos sudėti, kad ji geriau atspindėtų šiandienos pasaulį ir suteikti nuolatinę vietą Europos Sąjungai. Bandome elgtis nuosekliau ir nėra, nevardiname visų šalių šiais metais, kuriuose vyksta konfliktai. Tai nereiškia, kad mes jų apie jas nekalbame, bet apie tai kalbame visus metus, 12 mėnesių. Deja, šalis minimos šiandien. Atsiprašau, šalis paminėtos 72-ąją Junktinių tautų e, generalinė asamblėje yra tos pačios ir dabar, kuriuose vyksta konfliktai. Turime kalbėti ir apie kitų kitus apie kitas problemas, pavyzdžiui, e, prievartavimus kaip e, karo nusikaltimą, tai dar plačiai naudojama. Raginame užtikrinti geresnę moterų ir merginų apsaugą karo zonose. Taip pat, kalbant apie branduolinio ginklo neplatinimą, reiškėme paramą visai jungtinių tautų veiklai šioje srityje, kaip ir e, paramą sutarčiai dėl prekybos ginklais. Žmogaus teisės. Konstatuojame, kad erdvė pilietiniai visuomeniai visame pasaulyje traukiasi, nors žmogaus teisės turėtų būti nedalomos, tarpusavėje susijusios ir visuotinės. Toliau prisimename ir susitarimą dėl migracijos ir pabėgėlių raginama tarptautinė bendruomenė numatyti pakankamai finansavimo jungtinių tautų žmogaus teisų galiotinio biurui, kad e, jis galėtų rūpintis pabėgėliais visame pasaulyje. Galiausiai dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą Paryžiaus klimato susitarimui ir akcentuojame būtinybę įgyvendinti jį visame pasaulyje. Kitos rekomendacijos bus apertos šešėlinių pranešėjų susitikime, o pakeitimus reikia pateikti iki balandžio 25-osios. Ir nemažai kolegų prašo žodžio. Pradėsiu nuo pono Tokeš. Kuris kalbės pono Kovačev vardu? Taip, ponas Kovačev paprašė manęs perskaityti jo pasisakymą šiuo klausimu. Nes jis yra rengęs du pranešimus dėl rekomendacijų Junktinių tautų generaliniai asamblėjai. Norėčiau pasveikinti poną Freud parengus glaustą nuoseklų tekstą, kuris yra geras pagrindas tolesniam darbui matome, kad šiais metais mūsų pranešimo projekte nėra minimos atskiros šalis. Būtume dėkingi, jei pranešėjas paaiškintų, ar toks ketinimas numatytas ir gautiniam tekstui, ar bus galima e, šalių pavadinimus teikti per, šalių paminėjimus teikti per pakeitimus. Ponas Freund akcentuoja, kaip svarbu įgyvendinti visapusišką jungtinių tautų sistemos reformą taip pat Junktinių tautų saugumo tarybos reforma. E, ir apie tai e, kalbama pirmoje pranešimo dalyje. Šią reformai e, pritarė daugybė narių, taip pat saugumo tarybos reforma susijusi su visų jungtinių tautų institucijų reforma. Uh, kaip ir e, pranešimuose renktuose ankstesniais metais, APP frakcija norėtų dar kartą aiškiai ir ryštingai pakartoti, kad visos žmogaus teisės numatytos Junktinių tautų konvencijose yra visuotinės, nedalomos ir tarpusavyje susijusios bei viena nuo kitos priklausomos. Ir šių teisių puoselėjimas turi būti gyvendintas kalbant apie tai, manome, kad e, skyriuje, kur kalbame apie žmogaus teisės, demokratiją ir statymo viršenybę, e, ir stinga svarbaus e, aspekto, tai yra religinės laisvės paminėjimo. Mes ir toliau pasisakome už religijos ir įsitikinimų laisvę. Taip pat skalbiam, svarbiame skyriuje dėl kovos su terorizmu uh, šios svarbaus skyriaus nėra šių metų pranešimo tekste. Taip pat neminima ir svarbi prievolė uh, saugoti, apsaugoti. Mes manome, kad tai labai svarbu. EPP frakcijai labai svarbu vienašališkai pasmerkti terorizmą ir išreikšti visapusišką paramą veiksmams, kurių tikslas sunaikinti e, teroristinės organizacijas, ypač taip vadinama Islamo valstybės organizacija. Toliau dėl siūlymų pradėti diskusijas ir parengti klimato pabėgėlio arba klimato migrantų apibriešti. APP būtų nelinkusi tokio klausimo kelti, nes tai būtų sudėtinga tema mūsų frakcijai. Skyriuje e, skirtame saugumui ir taikai minima Afrikos sąjunga, tačiau neminimos kitos regioninės ar paregioninės organizacijos. Perdamas prie išvadų noriu pasakyti, Dar kartą, kad šis pranešimo projektas yra puikus pagrindas ieškoti kompromisų ir renkti galutinį tekstą, dėl kurio balsuosime plenarinėje sesijoje e, vėliau šių metų eigoje. Ačiū, ponė Tokiš. E, jūsų klausimus pakomentuosiu pabaigoje. Toliau ponas Šolts, šešėlinis pranešėjas. Ne, ponė Lochbiller, ponas Šolts. Okay. That we are for gender quotation, so you can start. Um, thank you, Chair. Uh, I was asked to start. Uh, I was... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už parengtą pranešimo projektą. Manau, kad šį kartą užduotis parengti šį pranešimą yra ypač nelengva. Bandome parengti Europos parlamento poziciją, rengiantis 73-ąjį generaliniai asamblėjai Turime atsižvelgti į konkrečią tarptautinę situaciją pasaulyje, kurioje dėje stiprėja karo pavojus ne tik regioniniu aspektu, bet ir pasaulinėme kontekste. Todėl siūlyčiau šiuos iššūkius susijęti su didžiausiamis užduotimis kurias, e, kurios jungtinės tautos yra pačios savo įsikėlę. Iki 2030-ųjų gyvendinti tvaraus vystimosi darbo tvarkę reiškia, kad lieka 12 metų, per kuriuos ketinama pasiekti 17 e, pagal tą darbo tvarkę išsikeltų tikslų. Tai suteikia mums galimybę konkrečiai aptarti, kokia kryptimi ES turėtų veikti, kad aktyviai prisidėtų prie tų tikslų įgyvendinimo. Ir šiuo klausimu visiškai pritariu jūsų komentarams dėl taikos ir saugumo, dėl visos tautos sistemos reformavimo, dėl moterų taikos ir saugumo darbo atvarkės. Konfliktų prevenciją jūsų švelnimą reikia susijęti su priemonėmis, kurios egzistuoja jungtinių tautų sistemoje, e, susijęs ir su politiniu bei saugumo matmeniu ir tos srities darbo atvarkė. Tai taip pat susiję ir su nusiginklavimu, su būtinybė saugoti, stiprinti ir plėtoti žmogaus teisės, demokratiją ir teisės viršenybę, bei taip pat atsižvelgti į mūsų galimybės ir prievolės. kuriant e, tarptautinį pabėgėlių ir migrantų klausimų susitarimą. ES taip pat imsis kai kurių veiksmų šioje srityje. Iššūkiai klimato srityje, klimato diplomatija. Norėčiau pridurti, kad reiktų nepamiršti ir to, kad vieną pranešimo dalį turėtume skirti valstybių narių ekonominiam vystimuisi ir jungtinių tautų e, narių galimybėms užtikrinti testinę, testinį ekonominį vystimąsi, puoselėjant daugia šalį, tarptautinį bendradarbiavimą ir panaudojant visas turimas priemonės tinkamiau ir atsakingiau. Ir šiais klausimais norėtume glaudžiai bendradarbiauti su jumis, toliau rengiant šį pranešimą. Žinau, kad praneš, žinome, kad pranešimo apimtis yra ribota, kai kuriais klausimais džiaugiamės galimybę bendradarbiauti su jumis. Ir tikiuosi, kad laikysimės visų terminų ir parengsime gerą dokumentą. Ačiū. Toliau, ponė Lochbiller, ačiū. E, pirmininkė, ir e, pranešėjau. E, tai gera proga pakalbėti apie aktualijas rengiantis kitai sesijai. Mes norėtume užsiminti grėsmės, kurios kyla šiandien daugia šaliai sistemai ir norėtume, kad būtų išreikšta parama daugia šaliai sistemai. Norime taip pat pabrėžti, kaip svarbu, kad ES šiame forme pasisakytų vienu balsu. Uh, E, praeitie matėme, kad valstybės narės buvo nevieningos, kalbėdamos jungtinėse tautose ir tai mus silpnina. Kalbant apie pakeitimus, norime, kad labiau būtų akcentuojama žmogaus teisės kaip trečiasis jungtinių tautų ramstis ir taip pat būtų akcentuojama tų teisų atsparumas Danijos e, institutas neseniai paskelbė, kad e, vystomo bendradarbiavimo programų gyvendimas labai priklauso nuo žmogaus teisų raidos ir pažangos. Mes norėtume, kad būtų įtrauktas į pranešimą poskiris skirtas tvariai plėtotai, nes tai sritis susijusi su įvairių vyriausybių, uh, veiksmais. Ir kaip ponas Šolts sakė, labai svarbu mums pabrėžti savo įsipareigojimą įgyvendyti 2030-ųjų darbo atvarkę. Teiksime pakeitimą, kuriame užsiminsimėme apie jaunimo saugumo ir taikos darbo atvarkė, tai nauja jungtinių tautų sekretoriaus iniciatyva, siekiant įtraukti jaunimą į taikos kūrimą. Taip pat teiksime pakeitimą dėl aplinkosauginių teisų iniciatyvos. Sveikiname šią iniciatyvą, kurią kuria UN ir mes tikimės, kad paremsime, kad apie tai užsiminsime pakeitimuose. Galiausiai Junktinių tautų saugumo taryba. Mes įtrauksime nuorodą į atskirus regionus, kuriuose jungtinės tautos yra svarbi kaip taikos kurieja ir taikos užtikrintoja tiek ir tikimės toliau sėkmingai dirbti draugę. Ačiū. And now, Ms. Moody, please. Ačiū, ponė Mūdė, žodis. Kaip ir tikėjausi, iš jūsų parengėte puikų pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirmiausiai, Junktinių tautų saugumo taryba jau savo žanginiuose komentaruose minėjote, kad reikia reformuoti vieto teisės naudojimą, jeigu norime, kad saugumo taryba veiksmingai galėtų atremti kylančius iššūkius pasaulio mastu. Antra, aš labai palankiai vertinu tą aplinkybę E, ir jūs suteikiama pirmenybė savo pranešime moterų vaidmeniui, siekiant užkardyti konfliktus ir e, vykdyti atkuriamą veiklą jiems pasibaigus. Taigi moteris turi aktyviau dalyvauti taikos užtikrimo procesus, remiantis nedaugeliu turimų įrodymų galime teikti, kad taikų taikos procesas yra ilgalaikis ir tvaresnis, jeigu e, jo uh, užtikrinime dalyvauja moteris. Kalbant apie ginklų neplatinimą, e, manau, kad Atsižvelgiant į naujausius įvykius Sirijoje, reikėtų pateikti naujausius pavyzdžius apie cheminio ginklo panaudojimą ir reikėtų įtraukti atitinkamas nuostatas į pranešimo tekstą. Vėlgi, grįžtant prie ankstesnių diskusijų, galbūt vertėtų pasvarstyti galimybę traukti nuorodą į BVVP, į šio pranešimo tekstą ir taip pat, kaip ir kolegos, norėčiau e, pritarti galutiniam pasiūlymui, galtiniam prašymo punktui, kuriame siūlo surenkti diskusiją dėl klimato pabėgėlių teisinės apibriešties. Manau, kad patvirtinti klimato pabėgėlių apibrėžimą iš tiesų būtų labai svarbu būtų mūsų ateities darbams ir reikėtų šiame pranešime atitinkamą nuostatą turėti. Ačiū. Ehm, <clears throat> aš kaip pranešėjas dabar sureaguosiu jūsų komentarus iš tiesų. Džiaugiuosi iš daugumo komentarų, nepaisant to, kad jūs praleido pro akis kai kurios aspektus skaitydami šį pranešimą, tačiau taip jau yra, kaip daugumą iš jūsų žinote, pranešimo apimtis buvo labai ribota ir tai dėja yra didžiausia problema, jeigu pamatytumėte pirminį pranešimo projektą, tai jo apimtis buvo maždaug tris kartus didesnis ir jas buvo įtrauktos e, pagrindinės jūsų pastabos, šalis atskiros buvo paminėtos. E, problema yra tame, kad jeigu paminėsite keturias ar penkias šalis, tai atsiras visuomet tokių, kurie norės įtraukti į tą sąrašą ir dar keletą papildomų šalių. Ir mm, būtent dėl ribotos apimties pranešimo mes negalėjome tą padaryti, tačiau jūs taip pat puikiai žinote, kad teikdami pakeitimus galėsite įtraukti į galutinį prašymo tekstą ir e, <clears throat> tų šalių pavadinimus. Tas pas pasakyti nėra apie kovą su terorizmu. E, kiekviename pranešime e, ji yra minima, tačiau vėlgi dėl e, vietos trūkumo turėjome išbraukti atitinkamas nuostatas šiame pranešime. Pone Mūdė, jūs taip pat kalbėjote apie moterų vaidmenį taikos procese. Visiškai su tuo sutinku, kadangi jau anksčiau uh, diskutavome dėl BVVP, uh, e, kalbant apie brandolinį sustarimą su Iranu, tai moterims teko labai svarbus vaidmuo šį pranešimo tekstą rengiant. Puikiai žinome, kad e, tiek iš ES pusės, tiek iš kitų tarptautinių organizacijų pusės rengiant šį susitarimą aktyviai dalyvavo moteris, taigi nereikėtų įtraukti aiškesnės nuostatos taip pat ir dėl jų vaidmens. Noriu dar kartą padėkoti už įdomias diskusijas, noriu Jums pranešti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi balandžio 25 dieną. Dabar tęsime savo posėdį už uždarų durų. Veikiausiai mm, dalyvių sudėtis dėl to labai smarkiai nepasikeis. Galbūt ir pasikeis. Taigi, norėčiau paprašyti visų Europos parlamento narių likti salėje, o visų kitų iš jos išeiti.